Okay. Good morning. Again, we're resuming our... Labas rytas, kolegos. Libė... Su Libė komitetu, Libė yra komiteto jungtinis balsavimas įvyko ir dabar grįžkim prie darbo tvarkės. Nu, pradėkime nuo to punkto, kuriuo baigėm vakar. Turim dar 37 darbo tvarkės punktą. Tiksliau, kalbėsime apie Frontex ir bendradarbiavimą prie valstybių sienų. Tai yra 38 darbo tvarkės punktas. Karlas Koelio yra pranešė šiuo klausimu. Bendro konteksto pristatymas yra vienas iš darbo tvarkės klausimų. Bus kalbama apie paskutinio trilogo rezultatus ir dėrybas žodis kolegai Koelė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas jūs informuoti apie tai, kad šią savaitę, antradienį vyko trilogo posėdis mūsų, mūsų rūpimų klausimų. Šešėliniai pranešėjai, ponė Vikstrun, Hermst, Vendorf ir Timothy Kirkop, šešėliniai pranešėjai dalyvavo diskusijoje, buvo pasiektas galutinis sutarimas. Noriu padėkoti visoms frakcijoms už įdėtas pastangas sprendžiant šį klausimą. Buvo bandama pasiekti sutarimą iki kadencijos pabaigos. Norėčiau pasakyti ir pabrėžti, kad buvo išlaikyti tie dalykai, kurių mes siekiame, jokios raudonos linijos nebuvo peržengtos. Pasiektas rezultatas yra daug geresnis negu dabartinis sprendimas. Mes tikimės, kad bendro sprendimo prieimimo būdu bus galima sėkmingai priimti šį dokumentą. Antra, priemonių numatymas. Mes esame pasiūlę pakeitimų dėl ES tvarių problemos sprendimų būdų, kad būtų galima užkirsti kelią žūtims jūroje. Trečia, mes numatėme privalomas taisyklės susijusias su žmonių gelbėjimu. Yra nustatytos taisyklės, kada tos priemonės turi būti pasitelkiamos ir yra numatytos uh, konkretus pareigojimas gelbėti žmonės, kurie yra papuolę į pavojų. Jūrų priežiūra irgi buvo tas rytis, buvo priimtas, priimti tam tikri teisiniai sprendimai ir čia reikia sprendimų, kurie padėtų spręsti gelbėjimo jūroje klausimus. E, Frontexas koordinuoja šias operacijas. Ketvirta, mes esame numatę būtinas priemonės tuo atveju, kai reikia E, mes esame matę būtinas priemonės, kai reikia atlikti apklausas ir kitas su tuo susijusios taisyklės. Būtina yra informuoti vadovus apie šių apklausų rezultatus ir tik paskui sprendžiama, kokiu priemonių imtis. Penktą mes, mes nusprendėme, kad būtina yra įspėti laivą, kuris e, artinasi prie ES vandenų, neįplaukti į tos vandenys tuo atveju, kai e, norima atstumti laivą toliau nuo ES teritorijos. Ir dar vienas dalykas - solidarumo principas. Yra būtina jį taikyti, būtina dalintis tą naštą ir mums yra e, taip pat būtintis priemonių, kad bus visiškai užtikrinamos ES tų asmenų, kurie patenka mūsų teritoriją teisės. Mes taikome neatstumimo principą. Mums taip pat yra numatyta pasitelkti jurisprudenciją, turime straipsnį, ketvirtą straipsnį, kuriame esame numatę daug pagerinimo priemonių. Teisė į gyvenimą konkrečiai ir taip pat esame numatę taikyti neatstumimo principą ir užtikrinti pagrindinės teisės ir laisvės. ES ir jos valstybės narės turi užtikrinti visą pusį teisės akto įgyvendinimą. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Europos komisijai už e, bendradarbiavimą, taip pat ačiū pirmininkavusiai ES Lietuvai ir pirmininkaujančiai Graikijai. Mums pavyko, e, tikimės ir pavyks surasti galtinius sprendimus iki rinkimų. Tarybos ir e, parlamento pirmininkai patvirtino, kad tekstas, dėl kurio pavyko susitarti trilogė, yra sėkmingas tekstas ir jis galės pakeisti tarybos sprendimą kuo greičiau. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju kolegai Kuoliu. Nežinau, ar kolegos nori kalbėti. Regis ne, niekas rankos nepakėlė žodžių. A, ponas Brons, prašau, prašau. Prašau, prašau. Jums suteiksim žodį prieš, suteikiant žodį komisijos atstovams. Uh, Ačiū pirmininkė. Neatstumimo principas buvo dar kartą paminėtas. Reikia pasakyti, kad kalbame apie e, tai, kad nežinome, e, koks e, iš tokių uh, konfliktiškų šalių atvykstančių žmonių skaičius. Ir kitaip tariant, pagal tą nestumimo principą mes jų į tą šalis negalima gražinti. Jeigu vadovaujamės tokia išvada, tai mes tiesiog e, geriau importuokime visus žmonės iš tų pavojingų šalių Europos Sąjungą ir taip užtikrinkime jų saugumą. Pone Sargentinė, prašome. Ačiū pirmininkė. E, ponas K. Keller yra mūsų šešėlinis pranešėjas, tačiau šiandieną posėdėje nedalyvauja. Ir e, ji dalyvavo paskutinėme šešėlinių pranešėjų posėdėje. Ir e, jos vardu norėčiau pasakyti, kad žalieji norėtų padėkoti ponui Koelis už atliktą darbą. Džiaugiamės dėl to, kaip yra suformuluotas tekstas, dėl netstumimo principo. Džiaugiamės, e, kad e, kalbama apie e, to principo taikymą žmonėms, kurie yra pavyzdžiui jūroje. Tačiau tuo pat metu numatoma galimybė tuos žmonės nugabenti į trečiasias šalis. Kaip visą tai bus įgyvenimo ateityje, dar pamatysime. Tačiau dėje mūsų netenkina situacija, kaip ES šalis bando, e, tarkim, spręsti šią problemą e, išlaipindamos e, tokius asmenis, trečiuose šalyse. Aš manau, kad greitai šį klausimą turės nagrinėti teismai Luksemburgė arba Strasbūre nes e, aš nemanau, kad e, galime e, toleruoti esamą situaciją, nes, nes jeigu netgi numatysime tam tikrus saugiklius, jeigu paliksime esamą sprendimą, žmonėms tiesiog nebus galima prašyti prieglopščio Europos Sąjungoje. Bet kuriuo atveju mes sveikiname pasiektus rezultatus. Dėkuoju. So thank you. Now Ačiū. Jeigu daugiau pasisakyti norinčių nėra, tada suteiksiu žodį komisijos atstovui ir pirmininkaujančių šalies atstovui. Komisija šiandieną atstovauja ponas Hyli, ponė Hyli. Prašome. Mrs. Hyli. Yes. Good morning and uh, thank you. From the commission. Labas rytas. Dėkoju. Europos komisija norėtų padėkoti pranešėjui ir Europos parlamentui bei pirmininkaujančiai valstybei už pasiektą pažangą šio klausimu. Mums iš tikrųjų labai malonu, mums patinka pasiektas rezultatas, nes manome, kad kompromiso tekstas yra toks, kur pasiekti visi tikslai. Dėkoju, nes kompromisas yra iš tikrųjų labai geras. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū kolega Kolecis iš pirmininkaučios valstybės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiems labas rytas, ačiū už man suteiktą žodį, noriu padėkoti pranešėjui ir visoms politinėms frakcijoms, kurios konstruktyviai prisidėjo prie kompromiso siekimo. Mes jį pagaliau turime. Mums pavyko pasiekti gerai subalansuotą sustarimą ir Manyčiau, kad būsimame triloge viskas įvyks labai sklandžiai. E, manyčiau, kad netrukus jau turėsime e, naują teisiškai įpareigojantį instrumentą ir tai vyks dar iki rinkimų. Tai yra gerai subalansuotas tekstas, užtikrinantis pagarbą žmogaus teisėms, fundamentaliosioms teisėms. Tai suteikia pridėtinės vertės valstybėms narėms, kuriuoms bus lengviau įgyvendinti tą teisės aktą ir bus paprašiau dalyvauti Frontexo operacijose. Ačiū už tokį galutinį rezultatą ir tikiuosi, kad galutiniai rezultatai šiandien bus patvirtinti Korepero posėdėje. Parlamentas ir taryba turės netrukus pageidavimus rezultatus. Dėkoju. Ačiū ponui Kolecijai, sako pirmininkas. Ar dar kas nors nori kalbėti dėl šio klausimo, dėl darybų trilogė? Pone Kolio, gal norėtumėt apibendrinti? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti poniai Sargentinį, noriu padėkoti už bendradarbiavimą šiuo klausimu ir ačiū visai žalių frakcijai ir kitiems kolegoms. Buvo pateikti pakeitimai, kurie buvo įtraukti galutinį tekstą. Savo nuomonė aš sakiau, kad mes negalime užkirsti kelią poveikiui trečiosioms šalims, bet turime turėti labai konkrečias taisyklės ir turime daryti viską, kad jos būtų gyvendintos. Ponės Argentinė žino, kad iki šiol jokios Frontexo operacijos nevyko taip, kad būtų pakengta trečiųjų šalių interesams išlaipinant ten žmonės. E, būtina turėti aiškias taisyklės, kad žinotume, kaip elgtis, jeigu kažkokios problemos iškiltų ateityje ir kaip geriausia tvarkytis su tom problemom. Tam reikalingas tarimas tarp tarybos ir parlamento. Dėkui. Mr. Coelho, thank you. That'll be all for this point, but I announce you that. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad 10 valandą atvyks ponas Aureli, ombudsmenas. E, jis be kita ko kalbės galbūt ir apie Frontexą. Jis tikrai kalbės apie Frontexą ir tiesiog dabar padarykime penkių minučių pertrauką, belaukiant, kol, e, kol mūsų viešne atvyks. Ačiū už kantrybę.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 Our... Gerbiami kolegos, teskime mūsų darbus. E, norime pasveikinti mūsų e, svečią. Taigi mums labai malonu, kad e, į posėdį atvyko Europos ambutsmenė, kuri visai neseniai buvo paskirta į šias pareigas. Tai yra ponė Emily Oreilė Jie šiandieną e, pateiks mums informaciją apie e, tyrimą, kuris yra susijęs su Frontex ir e, kuris buvo atliktas 2012 metais. Atlikus tyrimą buvo 2013 m. lapkričio mėnesį patvirtinta specialioji ataskaita Frontex atžvilgiu, o Frontex e, savo ruoštų nepritarė vienai iš ten pateiktų rekomendacijų. Taigi dabar ponė Oreili pristatys e, šią ataskaitą, o tada mes suteiksime e, žodį Frontex direktoriui ponui Laitinenui, kuris pristatys pačios agentūros poziciją. Toliau suteiksime žodį poniai Jangueger ir ponui Kessler iš um, Frontex pagrindinių teisių konsultacinio forumo, kurie pristatys konsultacinio forumo nuomonę šio klausimo. Pone Jėganguar kol kas dar posėdyje nedalyvauja, atrodo, kad kilo logistinių problemų, tačiau jį yra pakeliui ir todėl siūlyčiau suteikti žodį mūsų ombudsmeniai, poniai Oreilį, kad jį pristatytų tai ataskaitą. Ačiū pirmininkė, ačiū už gerus žodžius. Norėčiau šiandien pristatyti mūsų ataskaitą skirtą e, Frontex. Tai yra agentūra, kuri padeda valstybėms narėms e, administruoti išorės sienas. Ir e, Frontex tu, vykdama savo veiklą turi laikytis įvairių teisės aktų, skaitant ir teisės aktus dėl žmogaus teisų. Mes organizavome tyrimą Frontex agentūroje ir pateikėme po e, ataskait, ataskaitos pasirodymo 13 pakeitimų e, pasiūlymų, iš kurių Frontex buvo priimtini 12. E, vienas iš rekomenda... Viena iš rekomendacijų Frontex buvo neprimtina ir buvo susijusi su tuo, kad reikia sukurti tokią monitoringo e, sistemą, kuri leistų e, stebėti, kaip e, Frontex laikosi, pavyzdžiui, pagrindinių teisės reikalavimo. Emigracija, nelegalus atvykimas kelia labai daug problemų ES. Ir atsiranda didžiulis nesutarimas dėl to, kaip suderinti e, įvairius e, interesus. E, Frontex bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis turi pasiekti tą pusiausvyrą tarp konfliktuojančių interesų. 2012 metais ombudsmenas pareikalavo, kad Frontex laikytųsi pagrindinių teisių e, hartijų ir paprašė, kad e, būtų parengta kažkokia sistema, kai būtų stebima e, tokių stebimas toks teisių laikymasis. Pavyzdžiui, e, sukuriant e, konsultacinį forumą, paskiriant atskirą pareigūną, e, Frontex taip ir padarė ir tai yra sveikintinas dalykas. Mes 2012 metais atlikome tyrimą, kaip yra laikomasi 2011 reglamento nuostatų matome, kad Frontex iš tiesų pasiekė šiuo atžvilgiu daug pažangos, tačiau e, agentūra neturi e, mechanizmo, kaip pavyzdžiui būtų analizuojami skundai, kai yra pažeidžiamos teisės. Taigi mes tai e, vertiname kaip didžiulę spragą. Tokio mechanizmo nėra ir dėl tos priežasties agentūra negali žinoti realiai apie tai, kaip yra vertinama jų veikla, nes žmonės, kurie turi tam tikrų skundų agentūros atžvilgių, jų tiesiog, tiesiog negali pateikti, o tuo tarpu problemos susijusios su žmogaus teisų pažeidimu lieka e, neužfiksuotos. Ir gaila, gaila, kad Frontex ne priemė domėn mūsų rekomendacijos šių klausimų. Agentūra sako, kad, na, jeigu yra kažkokių skundų, tai atsakomybė tenka valstybei nariai, kurioje nustatytas tas e, incidentas. Frontex agentūra neprisijama jokios atsakomybės šio klausimu. Ir tai yra e, vertinama kaip neigiamai, nes e, tokiu atveju kyla pavojus, kad e, atsiras toks atsakomybės e, mėtymas nuo, valstybės, nuo valstybių narių agentūrai ir atvirkščiai. Taigi negalime toleruoti tokios situacijos, kad e, agentūra neprisijama jokios atsakomybės. Internetinėje svetainėje yra nurodytos veiklos, kuriomis užsiema e, Frontex agentūrą, pavyzdžiui, mokymai, bendros organizacijos, greitas reagavimas, panaudojant E, bendras e, greito reagavimo komandas susidarius ypatingoms situacijoms. Taigi Frontex vaidina labai svarbu vaidmenį ES migracijos politikoje. Priemu e, Frontex agentūros poziciją, kad mažai jų darbuotojų tiesiogiai dalyvauja operacijose ir ne visada yra aiškus ir atsakomybių pasidalymas. Valstybės narės E, siunčia savo pareigūnus į bendros, bendras e, komandas, kurios vykdo bendras e, komandas, tačiau tiems žmonėms vadovauja Frontex agentūra. Tokie žmonės na, susiduria su tam tikromis problemomis ir ne visada E, gali aiškiai suprasti, kokia jiems tenka atsakomybė. E, kai yra susidurima, pavyzdžiui, su negaliais imigrantais, e, norėtume, kad būtų suteikta galimybė, pavyzdžiui, jeigu yra pažeidžiamos jų teisės, kreiptis jiems tiesiogiai į Frontex agentūrą. Laikomės nuomonės, kad Frontex agentūrai tenka E, bendra atsakomybė už e, žmogaus teisų pažeidimus kaip ir valstybėms narėms. E, kaip parodė Lampedūzos atvejis, tikrai skundus turėtų skundai galėtų būti pateikiami tiesiogiai Frontex agentūrai. Be to turėtų būti sukurtas efektyvus mechanizmas skundams pateikti. Šis klausimas buvo pateiktas Europos parlamente atitinkame komitete ir komisaras pasakė, kad dėja nėra tam įgaliojimų e, Frontex agentūrai e, sukurti tokį mechanizmą. Tačiau mes neprašome, kad Frontex sukurtų kažkokią disciplininę procedūrą, kur, pagal kurią būtų galima taikyti sankcijas valstybėms narėms arba darbuotojams. Mes tiesiog norime, kad būtų laikomasi geros administracijos principų. Kaip ir bet kurioje institucijoje, jeigu, pavyzdžiui, yra pateikiamas skundas, skundas, turi būti ir procedūros, kaip tas skundas analizuojamas. Ačiū. Dėkuoju už jūsų e, pristatymą. O dabar išsijungia kalbės mikrofonas. Agentūros direktorius ponas Laitinen. Prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Labas rytas, visiems susirinkusiems. Norėčiau šiltai padėkoti Libe komitetui už tai, kad e, surengė šį sustikimą. Ypatingai norėčiau padėkoti Europos ombudsmeno institucijai už puikų bendradarbiavimą, sprendžiant šiuos svarbius klausimus. Norėčiau priminti keletą faktų. Prieš pereinant prie temos esmės. Kai kalbame apie sienų kontrolę, turime neužmiršti trijų dalykų. Pirmiausia, migracija, kova su nusikalstamumu ir bona fide sienos skirtimų palengvinimo aspektai. Jie yra svarbus. Kitas dalykas yra štai koks. Mes 700 tūkstančių milijonų sienų skirtimo atveju ES užregistruojame kasmet. Tai e, vyksta tuose e, sienų skirtimo punktuose, kurie yra tam skirti. 107 e, tūkstančiai buvo nelegalių sienų skirtimo atveju. Ir čia mes turime kalbėti apie atsakomybę, Kiek atsimenu, nuo 2005 mažiausiai apie tos klausimus yra kalbama nuolatos. Sienų kontrolės atsakomybė, kaip yra pasakyta ES sutartise, priklauso valstybėms narėms. Frontexas turi jam tenkančią atsakomybės rytį ir kai kuriais atvejais yra labai aiškiai nustatyta, kaip tai turi vykti. Tačiau dažnai tos taisyklės yra skirtingai interpretuojamos. Kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra toks. 26a Frontex taisyklių straipsnis, jis buvo pakeistas 2011 metais. Ten yra pasakyta, kad Frontexas turi numatyti efektyvius mechanizmus skirtus stebėti, kaip įgyvendinamos pagrindinės teisės visos e, Frontexo veiklos kontekste. Kai dėl pačių tyrimų turime pasakyti, kad tyrimai, kai kurie yra vykdomi mūsų iniciatyva, buvo paskui paminėta 13 rekomendacijų, kurios minėjo ir ponia ombudsmenė. Paskui e, buvo e, imtasi kitų veiksmų. Dvi, 12 rekomendacijų Frontexas iš 13 atsižvelgė visiškai pozityviai. Norėčiau pasakyti štai ką. Frontexas netmeta tų puikių rekomendacijų. Ir tai yra M rekomendacija. Ir um, ten yra pasakyta, kad Frontexas imasi visų priemonių, kad užtikrintos pagrindinės asmenų teisės ir taip pat imams visų priemonių, kad būtų apgintas viešasis interesas. Taigi, Tai yra ta rekomendacija, kurią mes įgyvendinome ir tokį būtent atsakymą mes pateikėme ombudsmenės įstaigai. Mes neatsisakome mums tenkačios atsakomybės, bet mes manome, kad pagrindinių teisių pareigūnas yra atsakingas taip pat už šių teisių įgyvendinimą būtina apibriežti, kokios funkcijos tenka mums, kokios funkcijos tenka būtent šio pareigūnų institucijai. Norėčiau pasakyti, kad mes turime nevengti atsakomybės, nei vieni, nei kiti. Ir tai pasakytina apie tą M rekomendaciją. Kaip žinote, tik tai yra daug siekintis Kaip minėjo ponia Butsmenė, Frontexo taisyklėse ne visos nuostatos yra labai aiškios. Kyla klausimų, pavyzdžiui, dėl to, kaip turėtų įsitraukti ES valstybių struktūros į sienų kontrolės darbą. Yra dalykų, kurie tebelieka neaiškus. Pavyzdžiui, pranešime yra panaudotas toks neaiškus terminas viešojo intereso labui. Ir mm, čia ši, ši savoka turėtų būti žymiai detaliau išaiškinta. Norėčiau priminti, ką mes jau turime, kas vienu veikia. Ir paskui pakalbėsime apie tai, ką dar galima pagerti. Turime patirties, nagrinėjant skundus. Būna skundų, kuriuos, pavyzdžiui, pateikia pareigūnai vykdydami bendras operacijas, skundus gali teikti individualūs asmenys ar nevyriausybinės organizacijos. Kartais uh, galime sulaukti ir kitų skundų. Turime tris procedūras, kurios veikia skundų nagrinėjimui. Turime uh, pranešimų apie rimtus pažeidimus sistemą, turime Elksenos kodeksą, turime taip pat uh, tam tikras standartinės veikimo procedūras SOP yra santrumpa. E, kai dėl 36a straipsnio yra pasakyta jame, kad mes turime turėti aktyvų stebėsenos mechanizmą. E, jis yra baigiamas kurti, kitą savaitę turime sustikimą, kur svarstysime dar vieną temą šio klausimu, e, kalbėdami apie sienų kontrolę ir paskui jau ši iniciatyva bus patvirtinta. Mes Turime taip pat ir konsultacinį forumą, jo nariai ir šiandien čia kai kurie dalyvauja, jie taip pat yra įtraukti į šį procesą. Mes taip pat turime per metus, rengiame penkis sienų valdymo sustikimus. Paprastai darbo tvarkė yra numatomas punktas, kai nagrinėjami incidentai, kurie ypatingai yra susijęs su pagrindinių teisių užtikrinimo vairiais aspektais valstybės narės susitikimų metu visada diskutuoja apie šios dalykus. Ombudsmenė minėjo štai ką. Svarbu atsiminti, kad darbuotojai yra vairių kategorijų veikiantis Frontex struktūroje. Turime turėti kuo geresnės galimybės dirbti efektyviai, kad būtų jaučiamas poveikis. A kategorija yra nacionaliniai ekspertai, jie dirba agentūrai, tačiau atlyginimus jiems moka valstybės narės. Trečioji kategorija. Tai yra nauja kategorija, kuri buvo sukurta e, po e, visai neseniai po darbo tvarkos taisyklių reformos. Tai yra komandiruojami pareigūnai. Ir jų veikla labai svarbi vykdant bendras e, veiklas. Tačiau tie žmonės, kurie atlieka vykdomąjį darbą, kurie atlieka svarbiausią darbą ir yra valstybių narių pareigūnai dalyvaujantis įvairiuose rapido e, veiklose. Mes turime ir kitų kategorijų darbuotojų, pavyzdžiui, vertėjai ir panašiai. Tai yra tarytum trikampis, kur yra įvairių galimybių daryti poveikį esamai situacijai. Pirmiausia, mes stengiamės bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, nes kuo daugiau su juom bendradarbiaujama, tuo mažiau lieka neiškumų, ką daryti, kam ir ko, kam nedaryti. Kas toliau? Apibendrinant, manau, kad galėtume pasakyti, kad turime jau daug nuveiktų dalykų, turime taisyklės, turime nustatytus standartus, reikalavimus ir aš manau, kad jau egzistuoja ir tam tikros praktikos, pradedant nuo stebėsenos sistemos ir ją plėtojant, manau, bus galima daug ką nuveikti. Turime glaučiau bendradarbiauti su ombudsmeno įstaiga ir uh, Man tikrai malonu pasakyti, kad e, tas bendradarbiavimas yra ir netrukus mums teks malonumas pakviesti ponę Batsmenę apsilankyti mūsų įstaigoje. Reikia pasakyti, kad reikiami pakeitimai e, Frontex taisyklėms e, jau yra numatyti ir jie netrukus bus padaryti, bus keičiama 33 taisyklė, pavyzdžiui. Ir manau, kad visiems mums būtų gerai, jeigu turėtume labai aiškias nuostatas susijęs su ES teisė ir tos nuostatos būtų sąsinčios ne tik agentūrai, nes tai yra, sakyčiau, lengviausia dalyvis, bet būtų gerai išaiškinti ir kitų struktūrų funkcijas darbą, atsakomybės ir tis valstybėms narėms taip pat. Realybė yra štai kokia valstybės narės labai prižiūri savo suverenitetą, ypač kai kalbama apie teisės aktų įgyvendinimą ir sienų e, praktinę kontrolę. E, mums būtų, e, jeigu egzistuotų ačiū taisyklės, mums frontis būtų žymiai lengviau. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Sužinome daug apie Frontexą ir galiausiai suteiksime žodį poniai Jengengoer. Ir Taip pat pas mus svečiuosi ir ponas Kessler. Jūs regisi pateiksite konsultacinio forumo nuomonę. Džiaugiamės turėdami progą išklausyti jūsų nuomonę. Nežinau, kaip jūs pasidalinsite laiką. Kviečiu jūs pasisakyti. Um, Ačiū pirmininkė, ačiū už pakvietimą į Libę komitetą. Tai yra pirmas kartas, kai konsultatyvinio forumo e, nariai dalyvauja e, Libė komiteto posėdėje. Na ir peržiūrėtame Frontex reglamente yra e, įtrauktos nuostatos ir dėl konsultatyvinio to forumo. Uh, Ir tos nuostatos atsirado būtent jūsų dėka. Jau pusantrų metų mes bendradarbiavome su Frontexu. E, iš viso forume yra 50 organizacijų atstovai. E, reikia taip pat paminėti, kad pagrindinių teisių klausimas uh, yra labai aktualus visoms organizacijoms, kurios priklauso tam konsultatyviniam forumui. Ir um, aišku, mes norime, kad būtų užtikrintos ir uh, teisės uh, apginti savo laisvės ir teisės ir e, tikrai mums labai aktualu, kaip e, tą teisę galima pasinaudoti Frontex agentūros darbe. E, Frontex sako, kad e, kaip agentūra vykdydama bendras e, su valstybėmis narėmis operacijas laikosi nustatytų pagrindinių teisės e, aktų ir mes tikrai pasisakome už tai, kad būtų sukurta pagrindinių teisių e, monitoringo sistema agentūroje. E, šiuo metu e, pats mechanizmas yra kūriamas ir Frontex yra agentūroje paskirtas atskiras tam pareigūnas, kuris e, dirba kartu su konsultatyviniu forumu. Mes bendradarbiaujame siekdami įsiaiškinti, kaip sukurti patį efektyviausią mechanizmą. E, dabar ką galėtų padaryti Frontex? kad e, užtikrintų prieigą prie e, teisingumo, e, sukuriant atitinkamą mechanizmą skundams teikti. Aišku, mes šiuo atveju kalbame apie skundus, kurie yra susijęs su pagrindinių teisių pažeidimu Frontex vykdant operacijas. Aš aišku nekalbėsiu apie įvairius scenarijus, E, susijusių su tuo, kokios gali būti tos bendros operacijos, nes e, Frontex direktorius e, kai, jau kai kuriuos scenarijus pristatė, buvo kalbėta apie pačio Frontex darbuotojus, komandiruotus pareigūnus, vertėjus ir taip toliau. Jeigu pavyzdžiui yra koks nors e, incidentas, tai ir kuris yra susijęs su Frontex agentūros darbuotojams, tai būtent tokį skundą turi nagrinėti pati Frontex agentūra. Tačiau jeigu jūs įsigilinsite visus tuos scenarius, kuriuos pristatė Frontex direktorius, matysite, kad e, atskiri e, skundai prieš ne Frontex agentūros darbuotojus gali būti išanalizuoti tik tada, kai jie yra pateikti teikiami valstybių narių institucijoms. E, tokiu atveju, kai Frontex agentūra kurs tą monitoringo sistemą, labai svarbu, kad būtų e, na, prisimtas toks bendras įsipareigojimas su valstybėmis narėmis e, atlikti tinkamus tyrimus, kai yra skundai pateikiami. Tai yra labai svarbu, kad būtų aiškiai apibriežti tos funkcijos ir kompetencijos tarp Frontex ir valstybių narių šiuo atžvilgiu. Aišku, klausimas yra labai sudėtingas, neturime daug laiko. Šiuo klausimu taip pat nori pasisakyti taip pat ir mano kolega Kessler. Taip, aš esu bendra pirmininkas konsultacinėme forume. Ir taip pat pritarėme uh, Frontex agentūros direktoriui, kad e, būtų išaiškinta savoka, kas tai yra tie skundai, kurie pateikiami viešo intereso vardan. Neva tai Europos ombudsmeniai e, šis klausimas yra labai e, aktualus. Tačiau mes suprantame, kad tai yra tie skundai, kai auka, kurios neva tai uh, E, e, auka, kurios neva tai e, teisės buvo pažeistos, nepateikia pati skundo, tačiau skundas atsiranda dėl susidariusių aplinkybių. Tačiau tokių skundų analizavimas tikrai nėra Frontex agentūros kompetencija. Dar norėčiau pakalbėti apie patį skundų mechanizmą. Frontex agentūra, aišku, ketina sukurti tokį mechanizmą, tiksliau e, tęsia jo e, kūrimą ir e, ketina tirti pati skundus, kurie buvo pateikti dėl E, bendrų operacijų vykdymo. Taip pat turi būti suteikta galimybė patiems nelegaliems migrantams e, pateikti skundus savo gimtają kalbą. E, norėtumėm, kad būtų sukurtas tinkamas mechanizmas ir sankcijoms pritaikyti. Be to, mes norėtumėm, kad Frontex agentūra e, bendradarbiautų su nacionalinėmis e, kompetingoms institucijomis, taip pat su, ir su Europos e, ombudsmenu šiuo klausimu. Kalbant apie Europos ombudsmenu, turėtų būti bendradarbiavime, jeigu yra pateikiami skundai dėl pačios Frontex agentūros. O su valstybinėmis institucijomis turėtų būti bendradarbiaujama, jeigu, pavyzdžiui, yra skundai pateikiami dėl pastarųjų pareigūnų dalyvaujančių bendrose operacijose. Dabar, jeigu Frontex agentūra galės e, tirti skundus, kurie pateikti prieš pačią agentūrą, jai reikės papildomų žmogiškųjų išteklių. Tačiau turėdama esamus išteklius, ji negalės įvykdyti šios funkcijos. Todėl kyla štai koks klausimas, kaip E, geriausiai panaudoti turimas lėšas skiriamas agentūrai. E, prisimenant tą tragediją, kuri vyko viduržėmio jūroje, mes e, negalime leisti, kad būtų teikiami skundai atskiroms valstybėms narėms jeigu, pavyzdžiui, yra vykdoma bendra Frontex operacija. Tai Dėkoju, ponė Kisleri. Mes išgirdome apie konsultacinį forumą, jūs jau tikrai ne, ne pirmą kartą pas mus atvykstate, tai džiugu jūs vėl čia matyti. Na, tiesiog išklausėme situacijos pristatymo Išklausėme agentūros von Laitinen ponios e, ombudsmenės, išklausėme taip pat e, konsultacinio forumo atstovo. Dabar klausiu, ar kas nors norėtų pasisakyti iš kolegų. Na štai, matau, kolegos kelia rankas, nori pasisakyti. Puiku. Pone Bronks, jūs gal pradėkite nuo savo klausimą. Dėkoju. E, štai sakoma, kad žmogaus teisės yra nedalarlomos, taip yra įprasta ir kad visi yra lygus, turėtų būti lygus. Tai yra numatyta ketvirtame straipsnėje susijusiame su žmogaus teisų apsauga, sakant, kad bausmės turi būti atitinkamos, kad jos neturi būti žeminančios, tai pasakyta Europos žmogaus teisų konvencijoje. Ir, bet nu, t, žmonės sako, kad nutinka ir kitaip. Kartais e, turime problemų su nelegaliais migrantais ir jie praranda kai kurias savo teisės dėl to. Jie norėtų laisvai patekti Europos Sąjungą ir dėl to dažnai mojuoja savo teisėmis. Frontex pareigūnai arba valstybių narių pareigūnai turėtų užduoti klausti, užduoti atitinkamus klausimus tiems migrantams apie jų kilmę. Ypač, pavyzdžiui, kad e, kaip tais atvejais, kai jie sąmoningai sunaikina savo dokumentus. E, ir būtent tam, kad nebūtų sugražinti savo kilmės šalį. Aš manau, kad reikia gelbėti žmonės, kurie patpuola į e, sudėtingas situacijas, tačiau jie neturi gauti apdovanojimų už tai, kad nelegaliai atvyko į kažkuria šalį. Ir problema yra štai kokia. Kai tie žmonės patenka į Europą, jie jų neišeina išsiųsti, nes štai Frontexo atstovai mums minėjo jau prieš dviejus metus. Tuometinis vadovas sakė, kad žmonės tiesiog atsisako prieglopščių ir jų yra klausima, jie norėtų išvykti iš ES ir paprastai žmonės neišvyksta, jie pasilieka. E, Frontexui tenka pareiga saugoti ES sienas, bet mes čia matome, kad e, galimi įvairiausi skundai, egzistuoja ryšiai tam tikri tarp pareigūnų ir migrantų. Ir reikėtų nu, numatyti tokias taisyklės, kad neiškiltų jokių interesų konfliktų čia migrantai turi kartais tam tikrą motivaciją teikti skundus. Ir aš manau, kad jeigu supratau teisingai, skundus teikia ne patys migrantai, bet jų vardu teikia nevyriausybinės organizacijos. Paprastai remiantis civilinę teisę, darbdaviai yra atsakingi už darbuotojų pažeidimus, nes darbdavys turi disciplinuoti savo darbuotojus. Tačiau darbdaviai nėra atsakingi už veiksmus žmonių, kurių jie nekontroliuoja. Taigi, Frontexas turėtų vimtis e, atsakomybės už valstybių narių darbuotojų atliekamus veiksmus. Dėkoju. Kolegis Argentinį, prašau. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausiusi keturių kalbėjusių kolegų, jaučiuosi šiek tiek um, ne viską gerai suvokianti, nes uh, klausimas buvo iškeltas štai kaip. Jeigu mes nesielgsime atitinkamai, valstybės narės nežinos, kaip elgtis, nežin, nebus aišku, kaip užtikrinti atitinkamą ES sienų apsaugos. O štai agentūra sienų apsaugos ne už viską gali būti atsakinga, kadangi irgi ne viskas aiškiai apibriešta. Ir vėl atsakomybė primetama valstybėms narėms, už tai ombudsmenė sako, kad ir to daryti negalima, nes negalite pasakyti, kad e, ne, ne visur už, kad ne visur iš jų užtenka prisidengti ES vėliavą ir ne, bandoma šiuo atveju ne tik pasitelkti išorės resursus, bet ir atsakomybę bandoma nukelti į užšorę. Aš suprantu, kad ne viską čia galima išspręsti vienu įpu. Europos parlamente štai neseniai vyko diskusija dėl trilogo rezultatų, dėl gelbimo operacijų jūroje ir Frontexo gelbėjimo operacijų. Mano klausimas jums būtų toks. Kiek manevro laisvės lieka, norint sužinoti, kas yra atsakingas už pabėgėlius ir kas atsakingas už tai, kad situacija netaptų nekontroliuojama. Kolega Kestri štai minėjo tam tikrus įdomius dalykus Kaip su tais skundais, kas gali skūstis, kas gali teikti skundus ir kas juos nagrinėja, nes skundai turi būti nagrinėjami rimtai. Be abejo, jeigu jūs turite nuomonę apie sugražinimų direktyvą, apie Dublino nuostatas tam tikras, jūs turbūt skundų neteiksite, bet e, kiti gali tokia galimybė pasinaudoti ir skundus teikti. Ar migrantas, ar nevyriausybinė organizacija gali teikti tos skundus, turi būti kažkokia nuoroda, kas tai gali daryti. Man tai nėra aišku, kaip veikia šitą skundų sistemą. Dėkoju. Okay. Mr. Kleis. Pirmininkas, kolega Kleis, prašau. Dank u, uh, meneer de voorzitter. Nu, mevrouw O'Reilly die heeft een pleidooi gehouden voor een intern mechanisme. Dėkoju, ponė pirmininkė. Eh, tai buvo kalbėta apie vidaus eh, skundų nagrinimo mechanizmą Frontexe. Pabaigoje pasisakymo buvo kalbama apie tragediją Lampedūzoje, kai žuvo šimtai žmonių. Ir turiu pasakyti štai ką. Man čia iš karto kyla klausimai. Yra sakoma, kad štai Frontexas buvo savotiškai atsakingas už tai, kas nutiko, už tai, kad žuvo tie šimtai žmonių. Aš manau, kad tai būtų šiek tiek pavojingas mąstymas. Jeigu teikiami skundai ką, ka, kas su jais yra daroma. Aš tai, pavyzdžiui, keliavau į Ispaniją pasižiūrėti, kaip veikia ten Frontexas. Pasižiūrėjau į tai, kaip vyksta kasdienės operacijos. Turim progą pakalbėti su įvairiais ten dirbančiais žmonėmis. Kalbėjome su, ir su žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kerta Gibraltarą, kas keliauja, kas dirba policijoje ir iš to visko paaiškėja, kad daugelis žmonių nežino, ką daryti, nes kai kurie pabėgėliai meluoja, kad gautų pabėgėlių statusą bet kokiu atveju. Jie bando gauti pabėgėlių statusą vienu iš valstybių narių. Tad turint omenyje tai, turime iškelt klausimą, kaip apsaugoti tuos žmonės, kurie dirba Frontexe nes bandoma tiesiog kartais skundus nukreipti būtent į juos, apskundžiant juos. Be abejo, skundų mechanizmas turi egzistuoti, tačiau kaip užkirsti kelią piknaudžiavimui šią sistemą? Nes e, Žmonės teikia skundus reikalaudami pabėgėlio statuso, ne visada tą daro teisėtai, tiesiog stengiasi likti Europos Sąjungoje ir tiek. Argentinė, ž... Kaip sakė panas Argentinė, norėčiau pareikšti, kad esu šiek tiek priblokšta tomis diskusijomis šiandieną ir be to man susidaro įspūdis, kad e, ankstesniuose klausimuose e, entuzijazmas buvo didesnis. Po to, kai e, buvo reformuotas Frontexas. Aš manau, kad skundų nagrinėjimo klausimas jau buvo keltas tada, kada aš nekėjome apie reformą. Ir e, manau, kad nepakankamai giliai tas klausimas buvo išnagrinėtas, e, neatsirado tinkamų gairių ir e, vis tik tais dėl atsakomybės tebelieka dviprasmiškumų. Manau, kad reikėtų kažkaip ieškoti galutinio atsakymo reikėtų dirbti toliau, teikti pasiūlymus, kad tuos pas, sunkumus įveiktume. O kol kas, kaip tą padaryti, galutinių minčių dar neturiu. Ačiū, dabar laikas grįžti. Prie ekspertų sėdinčių tribūnoje. So like iš karto norėčiau suteikti žodį Frontex direktoriui. Gal jūs norėtumėt sureaguoti į tai, ką jūs pasakėte. Tiksliau žodis visų pirma suteikiamas ombudsmeniai. Ačiū pirmininkė, ačiū už užduotus klausimus, pastabas. Vis, visos pastabos ir klausimai, kurie buvo pateikti, iš tiesų yra labai aktualūs yra susijęs su vidaus e, mechanizmų sukūrimu. Mes girdėjome apie tai, kad e, yra tam tikras veiklų susiduplikavimasis tarp Frontex, tarp valstybių narių institucijų. O mes tikomės nuomonės, kad jeigu bus sukurtas tinkamas skundų analizavimo e, procesas, būtų galima na, įspręsti ir tų kompetencijų duplikavimosi klausimą. Uh, E, kitame komitete buvo e, kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, Europos investicinis bankas sukūrė e, puikią skundo analizavimo sistemą ir tokiu būdu išsprendė labai daug problemų ir mm, kartu su buvusiu Europos ombudsmenu e, parengė ketinimų memorandumą dėl tokios sistemos e, sukūrimo ir sugebėjo išspręsti e, daug problemų, kurios buvo identifikuotos. Taigi aš tikiuosi, kad ponas Laitinanas bendradarbiaus su mumis sprendžiant įvairias problemas ir kad bus sukurta panaši sistema kaip Europos investicinėme banke. Dėl tų neteisingų skundų. Iš tiesų, E, bet kuris ombudsmenas susiduria ir su tokiais neteisingais, nepagristais skundais. E, pavyzdžiui, yra tam tikrų e, pareigūnų prokuratūrose, kurie, tarkim, analizuoja neteisingus skundus. Prokuratūrose, tarkim, yra netgi, na, sukurtos atskiros pareigybės, kurios, kur, pareigūnai, kurie analizuoja, kurie skundai yra pateikti teisingai ir kurie ne. Jeigu mes sukursime tą tinkamą skundo analizavimo e, mechanizmą, neteisingų skundų klausimas taip pat turėtų būti tinkamai spręstas. Toliau ponas e, Bronksas e, kalbėjo apie nusikaltelius, kurie taip pat atvyksta ir tokie asmenys, aišku, turėtų būti identifikuoti. Ir vėlgi, jeigu bus sukurtas tinkamai funkcionuojantis skundo analizavimo mechanizmas, mes galėsime spręsti ir šias problemas. Valstybių narių atsakomybė. Frontex agentūra, jeigu e, būtų geriau supažindinta su uh, žmogaus teisų pažeidimais. E, vykdant operacijas, pavyzdžiui, kai asmen, asmenų teisės bu, yra pažeidžiamos, e, asmenys gražinant į trečiąją šalį, Frontex agentūra galėtų teikti skundą prieš tokias, e, tokius pažeidimus įvykdžiusias valstybės narės komisijai. Taigi, kaip sakant, mes turime sukurti e, mechanizmą, kuris leistų spręsti šias problemas, bendradarbiaukime kartu šiuo klausimu ir galiausiai visą tai būtų visiems naudinga. Ačiū poniai Aureliai. Dabar žodis ponui Laitininui. Ačiū, ačiū už e, komiteto narių komentarus. E, daug dalykų, kuriuos jūs įvardinote, aktualūs mums vykdant operacijas. Dabar reikėtų pasižiūrėti, kokių skundų esame gavę iki šiol. Didelė skundų dalis buvo susijusi su laikymo sąlygomis valstybėse narėse. Antra skundų kategorija yra susiję su e, gelbėjimo operacijomis jūroje žinome, kokios e, su tuo yra susijusios problemos. Jūs ką tik tai e, kalbėjote apie mm, taisyklės, apie tai kalbėjo ponas Koelio, jų pažeidimai. Na, o trečioji skundų kategorija yra susijusi su kritika skirta ES politikai tiek dėl migracijos, tiek dėl asmenų gražinimo. Na ir tokie skundai būtent skiriami mūsų agentūrai. Toliau yra atskiri atvejai, atskiri skundai. Ir būtent apie tuos skundus mes ir čia kalbame. Matome, kad buvo atvejų piknaudžiauti Frontex agentūrą, teikiant neteisingus skundus. Tačiau e, palikime tuos atvejus kaip atskirus. Ką mes darėme iki šiol su skundais? Mes stengiamės visų pirma surinkti visą informaciją iš atitinkamos valstybės narės, E, ne visada mums tai pavyko, kai kurios valstybės narės yra atviresnės, pateikė daugiau informacijos, kitos mažiau, vienos pateikė greičiau, kitos vėliau. Tačiau tuo pat metu mes informuojame e, apie tokius atvejus ir komisiją, kuri yra e, sutarčių sergėtoje. Taigi tai verta paminėti. Aš konkrečiai nekalbėjau apie Elksenos kodeksą, kuris yra taikomas gražinimo operacijoms, nes ben, mes bendradarbiavome su konsultaciniu formu ir parengėme būtent tą Elksenos kodeksą, kaip turėtų būti vykdomos gražinimo operacijos. Šiuo metu mes žiūrime, kokį modelį pritaikė Europos investicinis bankas skundams analizuoti. Tai yra labai logiška, gera sistema ir mes tiesiog esame pasirengę pažiūrėti, kaip ta sistema galėtų būti pritaikyta mūsų agentūroje. Vietoj to, kad akcentuotume e, problemas ir iššūkius, supraskite mane teisingai, norėčiau žvelgti toliau neapsiriboti vien tik tai tuo skundo analizavimo mechanizmu. Nes e, e, pagrindinis klausimas yra štai koks, koks yra valstybių narių vaidmuo ir e, kaip jos yra pasirengusios bendradarbiauti su Frontex agentūra. Labai svarbu, kad šiuo atžvilgiu būtų nustatytos aiškios taisyklės. Kitaip tariant, būt, kad būtų sukarti teisės aktai. E, dėl valstybių narių atsakomybės. Taigi šiuo atžvilgiu norėčiau, kad būtų neapsiribota vien tik tai e, skundų analizavimo mechanizmu, bet kad būtų sukurta tokia tvirta bendradarbiavimo šioje srityje sistema. Ir norėčiau, kad būtent tokie dalykai būtų įtvirtinti naujajame Frontex reglamente. Taigi siūlyčiau neįvardinti skirų problemų ir sakyti, kad tos problemos nėra įsprendžiamos. Ne, viskas yra įmanoma, mes esame įsipareigoję spręsti tas problemas, tačiau na, jūs turite suprasti visą e, situaciją ir kokį vaidmenį vaidina atskiri suinteresuoti asmenys. The... Ačiū ponui Laitinin. Ar konsultacinio forumo atstovai norėtų pridurti, ką nors? Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti tik dar štai kokį dalyką. Mes dabar galime labiau dirbti su Frontexo veikla, galėtume analizuoti geriau gal kokį pusantrų metų. Ir aš manau, kad nereikėtų Frontexų veiklos vertinti atskirai, izoliuotai, jokios veiklos. Kaip minėjo ponė ombudsmenė, labai svarbu yra pasižiūrėti, kokios struktūros egzistuoja valstybėse narėse. Mes turime nacionalinės institucijas užtikrinančias žmogaus teisų institucijos, turime nacionalinės ombudsmeno institucijas, jos jau egzistuoja. Ir Frontexas veikia maždaug tradiciškai skundus nagrinėjęs nacionalinėmis struktūromis ir Tai gali nebūti geriausias dalykas ateityje. Tiesiog tai yra toks mūsų papildomas siūlymas iškelti klausimą dėl šio aspekto. Nacionalinės struktūros turi dirbti efektyviau, kai tenka atlikti tyrimus, galbūt taikyti sankcijas ar kai tenka e, mokėti kompensacijas aukoms. Dėkuoju. Ponas Kessler. viena iš pastabų, kurią norėčiau pasakyti, yra tokia. Mes nekalbame apie teisminius kokius nors skundus. Frontexas nėra teismų institucija, mes suprantame, kad tai yra vieša institucija, o viešos institucijos turi atlikti tyrimą visais atvejais jeigu susidurime su žmogaus teisų pažeidimo atvejais. Bet kokia informacija pateikta nevyriausybinės organizacijos, net jeigu ji nėra galėto stebėtoje, e, visais tais atvejais būtina skirti reikiamą dėmesį ir būtina atlikti tyrimą susisiekiant su valstybės narės kompetentingomis institucijomis. Svarbu įsitikinti, ar iš tikrųjų nebuvo žmogaus teisų pažeidimo tokiais atvejais. Manyčiau, kad labai svarbu būtų renkti metinius pranešimus, mes tą darysime savo konsultacinėme forume. Ir veikiame daugiau negu metus ir aš manau, kad iš tikrųjų komitetų jūsų taip pat bus įdomu, ką yra nuveikęs mūsų forumas. Tad mes mielai pasidalinsime informaciją apie mūsų metinius pranešimus, kai jau jie bus paskelbti. Dėkoju. Thank you. Thank you. Dėkoju. Jeigu nėra kitų, ar yra kitų komentarų, klausė pirmininkas, regis ne? Tai kol kas tiek, šio klausimo nagrinėjimą baigėme, ačiū poniai Aurelį, poniai Laitinę už atvykimą, ačiū konsultacinio forumo e, atstovams dalyvavusiems posėdėje. Už keletą minučių perėsim prie kitų darbo tvarkės klausimų. Hello. Two minutes before schedule. Gerbiami kolegos, teskime mūsų darbus. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas numeris 39. Papildomas vienodų požiūrio į asmenės principo įgyvendinimo poveikio vertinimas. mes dabar turėtumėm išklausyti prezentaciją, kurią turėtų pateikti bendrovė Miljo LTD. Pastaroji atliko tyrimą e, kartu su egzante poveikio vertinimo skyriumi ir C teminiu skyriumi. Libe komiteto prašymo. 2012 metais Libe komitetas paprašė, kad būtų atliktas poveikio įvertinimas dėl lygaus traktavimo direktyvos. Taigi e, šią studiją parengė konsultacinė bendrovė Milieu ir e, egzante poveikio įvertinimo skyrius kartu su C teminiu skyriumi. E, tyrime e, buvo analizuojama, kaip yra įgyvendinamas e, lygaus traktavimo principas. Ne, ir šiandieną yra atvykę šios bendrovės atstovai, kurie ir pristatys mums atliktą studiją. Labai gaila, kad jau keletą metų keletą metų šis klausimas e, liko ignoruotas. Ir lygaus traktavimo direktyva yra vis dar analizuojama direktyvoje. 2009 metais mes sakėme, kad e, komisijai šis klausimas yra vienas iš prioritetinių. Ir tuo metu mes akcentavome šio klausimo svarbą. Tai įvardinome ir pačiam komisijos pirmininkui Barosu, kad na, jau esant šiai komisijo, komisijai, jos sudėčiai, turėtų būti patvirtinta lygaus traktavimo direktyva, tačiau taip neatsitiko. Situacija nepasikeitė net per keturis metus ir dėl to verta tik tai apgalėstauti. Šiandieną mes esame labiau nei įsitikinę, kad daug dalykų ES patiria krizę. Ne vien tik tai šiuo atveju kalbu apie eurą arba finansinį valdymą. Kalbu ir apie vertybės, apie principus, vienodas teisės, pagrindinės teisės ES. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Levent Altant kuris yra poveikio įvertinimo mokslinis koordinatorius. O tada suteiksiu žodį mūsų pranešėjams, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Taip pat suteiksime galimybę pasisakyti komisijos atstovams ir Graikijos kaip pirmininkančių šalies atstovams. O dabar norėčiau suteikti žodį visų pirma ponui Altanui, prašom. Uh, Labą dieną visiems. Pabandysiu trumpai, kokį dešimt minučių laiko tikiu sužimti. Pabandysiu peržvelgti, kokie buvo svarbiausi studijos tikslai ir kokiose, kokias rytis vertinome. Bandėme peržvelgti detaliai atskiras rytis ir bandėme pateikti trumpas išvadas. Pirmiausia, kad dėl šios studijos apriepties mes nebandėme žvelgti į viską, bandėme pasižiūrėti į sąnaudas ir gaunamą naudą, teikiant paslaugas, žvelgėme į mažas ir vidutinės įmonės pirmiausia. Mes nebandėme vertinti labai didelių įmonių ir bandėme pažvelgti į tai, kokie svarbiausia yra tie studijos mūsų tikslai. Kodėl mes nu, numatėme būtent tokią apriptį, o būtent pastebėjome du elementus. Pirmiausia, ES taryba pareiškė tam tikrą susirūpinimą dėl direktyvos ir galiausiai buvo pasakyta, kad trūksta vertinimo tokio, kaip, pavyzdžiui, kuris atmėtų, kaip veikia egzistuojantis teisės aktai. E, buvo kalbama apie subsidiarumo principo svarbą, buvo kalbama apie socialinės apsaugos sistemas ir uh, Taip pat dėl teisinio netikrumo buvo išreikšta tam tikro susirūpinimo, dėl kai kurių straipsnių būtent. Tačiau e, kilo klausimų daugiausia dėl viešojo sektoriaus ir mažų bei vidutinių įmonių. Mes dėl, prie šių dalykų susitikėme ir dėl tų priežasčių, kad komisija prieš tai buvo atlikusi studiją dėl šios direktyvos poveikio, tad nu, mums buvo jau turima nemažai informacijos, siekiant išsiaiškinti, kokios naudos galima pasiekti, užtikrinant visiems vienodą traktavimą. Ir pamatėme, kad tos naudos gauti galima nemažai. Mūsų pranešime netiek kalbam apie šiuos dalykus. Žvelgiant į tuos rezultatus, pirmiausia, reikia pažvelgti į visų sąnaudų ir gaunamos naudos santyki. Tad mūsų dokumentas papildo komisijos atliktą studiją, tai nėra kažkoks atskiras dokumentas. Tai štai. Mes laikėmės tam tikro požiūrio, kaip jau sakiau anksčiau, nes neįmanoma yra vertinti visko. Direktyva apima daugybę sektorių, e, apimami daugybė veiksmų. Mes turėjome apžvelgti sritis, kur, e, gal, kur aktualiausia būtų aptarti naudos ir taikomų veiksmų ir gauna, potencialiai gaunamos naudos santyki. Mes žiūrėjome į tas rytis, kur buvo numatyta daug išimčių direktyvoje, pavyzdžiui, e, specialaus poreikio mokymas, švietimas. Štai buvo viena iš tokių sričių. Jeigu kalbam apie viešasias paslaugas, mažas ir rutinės įmonės, irgi mes čia sutelkėme tam tikrą dėmesį, kai kurioms grupėms visuomenės, pavyzdžiui, tos rytis gali pasirodyti neįdomios. Mes taip pat stengiamės pažvelgti tas rytis, kur pasitaiko daugiausia diskriminacijos. E, direktyvos proporcingumo e, aspektų aptarti tai yra pakankamai svarbus dalykas stengiamės išsiaiškinti, kokiu veiksmu gali tekti imtis. Ir kokie veiksmai valstybėse narėse turėtų būti pritaikyti. Stengiamės būtent tokius klausimus iškelti. Ir stengiamės pasižiūrėti į kitų šalių praktiką, ką jos yra nuveikusios šioje srityje ir kokie tarptautiniai veiksmai egzistuoja ir kokie yra pasiteisinę. Juos būtų galima laikyti galbūt gerą praktiką, pavyzdžiui, Junktinės valstijos ar Australija, nes ten jau daugybę metų yra turima patirties susijusios su tokio pobūdžio teisės aktų taikymu, pavyzdžiui, negaliesiems žmonėms pritaikytų teisės aktų taikymu. Duomenų turime surinkti daug, E, mes su duomenų pagrindu dirbome. Visą tai mums padėjo apibriežti, kokius sektorius turėtume vertinti. Ką mes vertiname? Mes vertinime pirmiausia administracinį reguliavimą ir į tai, kokios sandus reikalingos valstybei priimti reikalingos teisės aktus ir juos įgyvendinti. Galbūt te, reikia sukurti kai kuriais atvejais tam tikras struktūras, galbūt tenka teikti informaciją ir panašiai. E, taip pat stengiamės pasižiūrėti į mažų vidutinių įmonių situaciją. Matome, kad čia taip pat reikalingi tam tikri veiksmai, pavyzdžiui, galbūt kažkokie mokymai, galbūt skundų nagrinėjimas ir panašiai. Na ir didžiausias rytis, prie kurios dirbome, buvo sektoriniai veiksmai. mes žvelgėme į tai, kokius skundų daugiausia pasitaiko ir apėmė tokius dalykus kaip sveikata, švietimas ir panašiai. Čia galima pasiekti tam tikros naudos. Tačiau mažos ir vidutinės įmonės, pavyzdžiui, jūsų kaupta patirtis nebūtinai yra ta patirtis, kurią visi suvokia vienodai. Pavyzdžiui, dirbantis asmenys su negalės tam tikrus privalumus ir skirtumus supranta skirtingai ir ne, ne visada ta, patirti bus, ta patirtis bus įdomi galbūt kitiems. Uh, Mes stengiamės parengti savo studiją, rėmėmės Čekijos Respublikos, Vokietijos, Rumunijos, Ispanijos ir Švedijos patirtimi. E, mes e, slėmėmės tų labai skirtingų ir įvairių valstybių patirtimi, tai leido pasiekti tam tikrų rezultatų. Ir tas rezultatas yra toks. Jūsų matomi skaičiai yra specifiniai skaičiai būdingi toms valstybėms narėms. Ten kalbam apie jų individualią padėtį. Pavyzdžiui, e, yra kažkurie, yra parengti tam tikri tam tikros skyrių atskirų dalis mūsų studijoje, kurios leidžia įvertinti atskirus sektorius, pavyzdžiui, transliuotojų ir panašiai. Tai štai, labai trumpai kokios sritis mes vertinome. Ir čia jūs galite jas, tas sritis matyti, pirmiausia, buvo nagrinėjami neįgalumo atvejai ir diskriminacija, kurią gali patirti tie žmonės, nagrinėjami švietimo sritį, būstą, žiniasklaidą ir panašiai. Čia apima visa eilė dalykų tokių, kaip pavyzdžiui viešbučiai, teisinė sistema ir taip toliau ir panašiai. Taip pat kalbėjome apie galimybę patekti į pastatus žmonėms su negale. Stengiamės pasižiūrėti, kaip tim žmonėms sekasi gyventi bendruomenėje. Stengiamės išsiaiškinti, kaip sudarytos sąlygos yra žmonėms su negale gyventi bendruomenėje. Kalbant apie transliuotojus šiuo atveju šiai temai buvo skirta mažiau dėmesio. Mes taip pat stengiamės amžiaus požiūrių pažvelgti į dvi amžiaus kategorijas. Taip pat pasižiūrėjome, kokios lygos būdingiausios, o būtent depresija ir inkstų lygos. Mes galime teikti, kad stengiamės apimti daugelį aspektų. Pavyzdžiui, diskriminacija atskiroms religijos grupėms nėra įtraukta į šiuos veiksmus, nes šie veiksmai paprastai nepareikalauja labai didelių sąnaudų. Tur, ar turiu dar laiko, klausė galėtus. Taip, sako pirmininkas, jūs turite tikrai laiko tiek, kiek jums reikėtų. Trumpai dar pabandysiu paaiškinti, kodėl mes vertiname tos atskirus sektorius. Kodėl nevertiname visko, galima pasakyti, todėl, kad tai irgi yra nemažai kainuojantis dalykai ir daugelis veiksmų ar diskriminacijos atveju yra susijęs su tam tikra žala, su žalos padarimu. Tai reiškia, kad tam reikalingas tam tikras mokymas, ir žmonės patys ne visada sugeba apsiginti tokiais atvejais. Ir vėlgi, e, norint analizuoti šios aspektus, taip pat reikalingas tam tikras asmenų apmokymas, kad jie būtų kompetentingi tą informaciją vertinti. Kai dėl e, bendrų e, sąnaudų susijusių su atitikties vertinimu ir reguliavimu. Nevertinome stebėjimo ir įgyvendinimo aspektų, nes tai nėra prievolė numatyta direktyvoje. Tai yra būdas užtikrinti, kaip veikia teisės aktai, kaip jie praktiškai gyvendinami, tačiau tas stebėsena nėra direktyvoje numatyta prievolė. Jeigu tai yra atliekama, tai tuomet be abejo sąnaudos gali būti nemažos ir viskas priklauso nuo to, kaip ta stebėsena yra organizuojama. Gali būti numatyti savireguliacijos tam tikri mechanizmai, E, sertifikavimas tam tikras ir kiekviena organizacija, kur tas avies atlieka, turėtų, turi, turėtų turėti sertifikavimą ir tuomet, aišku, tos sąnaudos išauga. Čia matote tam tikras sąnaudas susijusias su reguliavimu. Tai yra pavyzdžiai iš valstybių narių. Nuo Švedijos, kur kainos didžiausios, iki Ispanijos. Nuo 735 milijonų iki kitokių visiškai sumų. Tai štai čia yra skaičiai, kuriuos jūs galite matyti. Ir direktyva šioje srityje yra pakankamai plačiai suformuluota. Valstybės narės irgi gali pasirinkti, kaip įgyvenins teisės aktus. Kaip valstybės narės pasirenka įgyveninti teisės aktus irgi daug kas priklauso, sąnaudos priklauso daugiau atveju ir nuo to, koks. Um, e, pasirenkamas įgyvendinimas. Dabar reikšmingiausios rytis susijusios su prieiga prie pastatų, prie prekybos pastatų ir prie gyvenamųjų pastatų. Vertinome du aspektus. Čia remiamas dviem skirtingais požiūrės. Kalbėjome apie komercinius pastatus, mes kalbame apie viešasias erdves ir prieiga prie tam tikrų pastatų, kur, pažiūrėjau, kur jūs gyvenate. Valstybės irgi remiasi skirtingais e, įstatymais susijusiais su prieiga, pavyzdžiui, prie gyvenamųjų namų. Labai dideli skirtumai reguliavimo egzistuoja tarp valstybių narių šioje srityje. Mes pasižiūrėjome į tam tikrą pastatų skaičių, pažiūrėjome, kiek jie yra prieinami. Mes pradėjome nuo tam tikrų vietų, kurios jau yra prieinamos. Pavyzdžiui, 40 procentų atveju tenko konstatuoti, kad apriek egzistavo, 10 procentų tai buvo gyvenamųjų pastatų atveju. Bet irgi svertimai labai skirtingi, atsižvelgiant į atskiras valstybės narės ir situaciją juose. Svarbu yra suprasti štai ką. Sanaudos labai skiriasi priklausomai nuo to, kokie pakitimai vyko ad hoc pagrindu. E, gali asmuo kreiptis dėl to, kad e, būtų padaryti reikiami pakeitimai, kad jis turėtų prieigą prie e, pastato arba gali va, žmogui tiesiog tą pasiūlyti, reguliavimo tam tikra struktūra gali pasiūlyti atlikti tuos pakeitimus. Nacionaliniai standartai be abejo padeda turėti daugiau šiek tiek teisinio tikrumo. Bandau pasakyti tai, kad ad hoc požiūris yra pigiau kainuojantis. Ir tai leidžia geriau numatyti visus pakeitimus, kurie yra reikalingi asmeniui, pavyzdžiui, gyvenamojoje vietoje. Žmonės, pavyzdžiui, kas 20 metų kartais keičia gyvenamąją vietą ir e, gali tekti pasirūti prieigą prie 200 milijonų namų Europos Sąjungoje, prie būstų 300 milijonų. Ir egzistuoja, kaip jau sakiau, skirtumai tarp įgyvendinimo šios, šios, šios nuostatos. Ksanaudos e, sumažėja reikšmingai, jeigu įgyvendinimu yra paskiriama daugiau laiko. Pavyzdžiui, prekybos pastatai vertinimas yra atliekamas tas vertinimas yra atliekamas net tiek dažnai ir praėjus šimtų metų galbūt visi prekybos pastatai bus aprūpinti taip, kad negalėsims asmenims neiškiltų sunkumų jos patekti. Taip pat svarbu atsižvelgti į demografinius pasikeitimus visuomenėje. Žmonės, visuomenė senėja, gali tekti numatyti daugiau e, sąnaudų e, priemonėms, kurios leidžia pasirūpinti pagyvenusiais asmenimis. Ir gal, be abejo, jeigu matome, kad daugie šeimų su mažais vaikais, tai tuomet gali tekti didesnį dėmesį skirti būtent šiai visuomenės grupiai. E, be abejo, nepamirštant žmonių su riboto judėjimo galimybė. Svarbu užtikrinti asmenims atitinkamą gyvenimo bendruomenėje kokybę. Tai yra numatyta jungtinių tautų konvencijoje. Mes stengiamės išsiaiškinti, ką daryti, kad žmonės iš valstybinių institucijų, kurie turintys negalę ten gyvena, galėtų sėkmingai gyventi savo namuose bendruomenėje. Mes stebėjome keletą valstybių narių, penkių metų gyvendinimo laikotarpį nagrinėjome 69 milijonai eurų buvo skirti Rumunijai, kad būtų galima perkelti asmenys gyventi bendruomenėje, kad jie nebeturėtų medicinos įstaigos kažkokiuose gyventi e, dėl negalios. Taigi būtina, kad egzistuotų žmonių priežiūros sistemas. Reikės išlaikyti tą dualinę sistemą ir e, specializuotų įstaigų ir be, be, gyvenimo bendruomenėje sistemą. Na, tai aišku yra šiek tiek brangesnis pasirinkimas. E, yra tokių šalių, kur žmonės gyvena bendruomenėje, sulaukdami pagalbos. Ir tai ir irgi sąnaudos atskirose valstybėse yra nevienodos, nes tokia rūpyba atsieina kai kuriuose šalyse dvigubai daugiau negu kitose. Dabar dėl žiniasklaidos. Aš jau sakiau, kad direktyvą galima gyvendinti įvairiais būdais, nes direktyvoje žiniasklaidos e, atveju nėra numatytų didesnių, smulkesnių nuostatų. Ir čia sąnaudos irgi yra pakankamai nemažos, reikėtų laikytis proporcingo požiūrį. Mes peržiūrėjome stambiausių transliuotojų situaciją. Siekiama užtikrinti kuo daugiau e, subtitravimo, kad būtų prieinamos žiniasklaidos laidos kuo didesniam skaičiu žmonių. E, transliuotojai turi tam tikrų išlaidų ir matote, kad sąnaudos gali būti pakankamai e, didelės, jos siekia nuo 1,9 milijonų iki 5,9-4,9 milijonų eurų. Ir tie faktoriai irgi yra tokie, kuriuos reikia atsižvelgti. Na ir dar dvi sritis, kurias mes vertinome - diskriminavimas dėl amžiaus. Tai labai komplikuotas rytis, Mes kalbėjome čia pirmiausia apie sveikatos sektorių ir, ir apie darbo vietą, pramonės sektorius pirmiausia. Stengiamės išsiaiškinti, ką čia reikėtų nuveikti. Kitas sunkumas buvo tas, kad nėra labai aišku, ar visais atvejais buvo taikomas vienodas traktavimas ar diskriminuojantis. Mes Pavyzdžiui, jeigu vyresnės asmenys traktuojami kitaip negu nauji, tai nebūtinai, negu jauni asmenys, tai nebūtinai yra dėl diskriminacijos, o priešingai galbūt nori suteikti žmonėms tam tikrų privalumų. Pasirinkome du sektorius, kur atrodo diskriminacijos yra daugiau. Ir ten, kur žmonės atrodė kenčiantis labiausiai. Jie. Ir viskas priklauso nuo gydimo metodų parinkimo. Mm depresijos atvejams gydyti, pavyzdžiui, teko skirti kai kuriuose sektoriuose svarbės, e, pakankamai reikšmingas lėšas. Apie 65 metus, pavyzdžiui, transplantavimui buvo galima sunkiau gauti gydimui, sunkiau gauti transplantavimui reikalingų uh, dalykų, o dabar situacija yra pasikeitusi. Tyrimą atlikome Čia sąnaudų nevertinome, nors akivaizdu, kad skirtumai yra didžiuliai valstybėse narėse. E, Rumunijoje ir Vokietijoje tos sąnaudos yra stabilios, kai kuriuose šalise jos didėja, taigi situacija labai nevienoda. Ir čia reikėtų tik labai specialų faktorinį, e, e, sektorinį vertinimą. Kai dėl depresijos matėme, kad klausimas labai svarbus ir ypač kalbant apie asmenis, kuriems daugiau negu 65. 10 procentų asmenų 65 e, metų ir vėsių asmenų 10 procentų yra daugiau kenčiančių nuo depresijos negu jaunesnių. Uh, asmenų grupėje. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į šią situaciją. Būtina imtis prevencinių priemonių, kuris galėtų padėti sumažinti tokių sveikatos sutrikimų skaičių, žmonės galėtų ilgiau likti darbe ir nereikėtų valstybė išleisti lėšų tų žmonių gydimui. Galiausiai seksualinė orientacija. Pirminės sąnaudos, į kurias žvelgėme, buvo susijusios su mokestinėmis lengvatomis pirmiausia. Nes, pavyzdžiui, e, susitokusios poros turi mokestinių lengvatų. E, mes peržiūrėjome situaciją penkiose valstybėse narėse ir matėme, kad nėra teisės aktų užtikrinančių lygų traktavimą čia, šioje srityje. Ir neišteiškinome, ar mokestinės lengvatos būtų taikomos, pavyzdžiui, asmenims, tos pačios lyties asmenims, kurie yra susituokę ar, ar kurie gyvena kartu. Kodėl taip yra? Todėl, kad daugelybė partnerysčių šalyse, kurias mes tyrėme, e, tų, pas, tos pačios lyties asmenų porų yra nedaug. Be, ir be abejo, mokestiniai dalykai turėtų būti sutvarkyti ir mokesčių tai ypatingai neišaugintų šiaip. Daugelį sričių tų sąnaudų kiekis neišauktų ir užtektų pažvelgti keletą sektorių. Ir pamatytume, kad daugeliu jų uh, reikšmingo poveikio neįvyktų būtina užtikrinti šiems žmonėms taip pat prieigą prie infrastruktūros. Ir lygiai. Lygiai taip pat dėl reikalavimų laikymosi sąnaudų. Be abejo, būtina siekti pusiausviros susijusios su visų vienodų traktavimų, nes tai yra viena iš pagrindinių teisių. Būtina, kad tai, kad tai būtų įgyveninta. Na ir galiausiai, kaip jau sakiau, yra pasirinkta daugybė gyvendinimo galimybių valstybėms. Valstybės narės turi galimybę rinktis, kaip gyvenins numatytus teisės aktus. Bandėme pasižiūrėti, kas vyksta pasaulyje ir bandėme pateikti savo rekomendacijas, koks požiūris galėtų būti geriausias, išmintingiausias. Dėkoju. We thank you. We thank you for the present... Ačiū už tyrimo pristatymą. Tikrai e, ponas Romeva posėdėje nedalyvavo, kai aš sakiau, kad jau kelis metus uh, E, direkt, e, direktyva lieka nepatvirtinta dėl tarybos kalties. Tai yra tikrai e, netoleruotinas dalykas ir kai tik tai įvyko Europ, paskutiniai rinkimai į Europos parlamentą mes sakėme, kad lygaus traktavimo principas mums yra labai aktualus. Ta ir pasakėme e, Europos komisijos pirmininkui. Ir e, sakiau, kad e, šiandieną krizę patiria ne tik tai euras ar e, finansų sektorius, problemos kyla ir dėl mūsų vertybių, laisvių, todėl šis klausimas turi būti išspręstas. E, Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Romeva. Ką jūs pasakytumėte kaip pranešėjas? Jūs esate parengęs pranešimą dėl horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos. O tada suteiksime žodį pasisakyti ir kitiems. Ačiū. Norėčiau paklausti, ar komisija ir taryba kalbė šio klausimo. Gal geriau suteikti visų pirma jiems žodį. Taip, komisijos atstovai buvo pakviesti į posėdį. Taip pat ir Graikijos, e, kaip pirmininkančių šalies atstovai, ir žinau, kad Italijos, kaip būsimos pirmininkančių šalies atstovai, ketina pasisakyti šio klausimo. Ponas Romeva, visų pirma, norėčiau, kad tas diskusijas pristatytumėt kontekste. Šios diskusijos jau vyksta ne vienerius metus ir kai E, pradėjome darbą šioje Europos parlamento kadencijoje, sakėme, kad labai svarbu, kad ši direktyva dėl lygaus traktavimo principo būtų patvirtinta. Deja, e, nors komisija padarė savo darbą, jaklavitą patekome dėl tarybos e, kalties, nes kai kurios šalis dėl tam tikrų priežasčių šiai direktyvai prieštaravo o kitos slėpėsi už pastarųjų nugarų. Taigi, aišku, tai yra e, gėdinga, taip pat siunčiama yra bloga žinia e, piliečiams. Stengiamės bendradarbiauti su pirmininkančiomis šalimis, kai kurios pirmininkančios šalis buvo labai aktyvė šio klausimo, pavyzdžiui, Ispanija, Belgija, e, su jomis buvo puikiai bendradarbiauta, Tačiau greitai teko suprasti, kad diskusijos tikrai bus labai sudėtingos. Ne parlamente, bet taryboje. Aš turiu priminti, kad taryba, tiksliau parlamentas jau patvirtino savo poziciją, dar esant um, ankstesniam Europos parlamentui pozicija mūsų nepasikeitė. Ir tuo metu aiškiai buvo pasakyta, kad na, problemos kyla dėl šios direktyvos patvirtinimo uh, taryboje, o ne dėl Europos parlamento. Kiekviena pirmininkantį šalis bandė išeiti iš aklavitės ir, kiek žinau, techninių lygmenių daug problemų yra įspręsta. Taigi, iš esmės, e, problema yra politinė, e, politinis pasipriešinimas. E, daugiausiai kyla klausimų dėl to, kiek kainuos šios direktyvos įgyvendinimas. Todėl e, man pamanėme, kad reikėtų išsiaiškinti, kokie būtų tie kaštai. E, galite įsivaizduoti, kad ar mums sąnaudų klausimas įgyvendinant vienokias ar kitokias teisės tikrai nėra labai aktualus. Tai turiu aiškiai pasakyti. Ir tą turiu pasakyti ne, e, ne tik tai kalbėdamas apie žaliųjų frakciją, bet ir apie kitų frakcijų atstovus. Lygybės principas turi būti įgyvendintas nepriklausomai nuo to, kiek visą tai kainuotų. Vienodos teisės yra daug svarbiau nei pinigai nei įgyvendinimo ekonominiai aspektai. Tačiau, kadangi esame patekę jau į aklavietę, buvo protinga užsakyti studiją. E, toks prašymas buvo pateiktas ir džiugu, kad poveikio vertinimo skyrius e, paremė mūsų idėją. E, buvo kreiptas į Miljo LTD, kad tas tyrimas būtų atliktas. Dabar pasakysiu porą žodžių apie patį tyrimą ir išvadas. Kalbant apie patį tyrimą, tai mes žinojame, kad na, prašome tikrai ne, nepaprasto dalyko. Nes kai kuriuose situacijose galime tiesiog na, spekuliuoti e, situaciją ir įvertinti realius kaštus. Tačiau netgi ta informacija yra naudinga. Vienos valstybės narės sako, kad vienas ar kitas dalykas yra brangus, o mes turime turėti realią informaciją, kad galėtumėm na, jų pareiškimus paneigti. Toliau kitas dalykas, kuris yra taip pat susijęs su išvadomis. Visose srityse, kurios yra aptariamos, Galima išskirti vieną iš sričių, kur, pavyzdžiui, kaštai tikrai gali būti didesni. Tarkim, kur, tarkim, sritis, kuriuose žmonės yra diskriminuojami dėl negalios. Tačiau tuos kaštus galime minimizuoti E, ta, naud, ta nauda, kurią suteiks direktyvos egzistavimas. Taigi aš laikausi nuomonės, kad e, kalbant apie e, tyrimą, galbūt kai kurios sritis yra įskirtos kaip brangesnės, bet aiškiai pasakyta, kad direktyvos teikiama nauda minimizuotų arba sumažintų jos įgyvenimo kaštus. Kalbėdamas apie kaštus, jūs kalbėjote apie naudą, apie šios direktyvos naudą. Taip pat reikia priimti domeną ir tai, kad nediskriminacijos politikos e, egzistavimas visoje Europos Sąjungoje užtikrintų didesnę socialinę e, sąglaudą, sumažintų di di diskriminaciją. E, ir taip pat sumažėtų tokios diskriminacijos mm, sukeliamos e, sąnaudos generuojamos sandorios. Ir dar kartą kartoju, šiuo atžvilgiu mums e, aktualus pats principo, e, lygaus traktavimo principo gyvenimas, o ne jo teikiama nauda ar dėl, jo patir, dėl to patiriami kaštai. Kas yra svarbu? Svarbu yra tai, kad na, įgyvendinant šią direktyvą bus patirt, patirti, patirtos išlaidos. Tačiau tai neturėtų būti lemiamas veiksnys, e, galvojant, ar ta direktyva turėtų būti patvirtinta ar ne. Nes e, parlamente, pavyzdžiui, buvo suformuota tokia pozicija, kad e, mes taip pat turėtumėm e, dėrėtis ir dėl terminų, kada ta direktyva turėtų būti įgyvendinta nes e, būtent e, na, derantys su taryba mes norėjome įtikinti kai kurias valstybės narės e, pasirinkti tinkamą laikotarpį, per kurį ta direktyva turėtų būti įgyvendinto, nenustatant konkretų terminą, pavyzdžiui, po penkerių ar dešimties metų. Na, greičiausiai aš nebūdamas Europos parlamento nariu kitos kadencijos metu nematysiu kaip ta direktyva bus patvirtinta, tačiau tikrai e, norėčiau, kad e, galiausiai ta direktyva būtų patvirtinta. Dėl tos priežasties labai džiaugiuosi e, tuo, kad E, Graikija, kaip pirmininkanti šalis, e, ėmėsi spręsti šios problemos. Žinau, kokios problemos kyla taryboje, tačiau norėčiau kreiptis į tarybos narius, kad klausimas turėtų būti sprendžiamas e, artimoje perspektyvoje. Dar porą pastabų norėčiau pasakyti dėl ataskaitos turinio. Kai kuriais atvejais yra tam tikrų situacijų, kai gali susidaryti toks įspūdis, kad e, direktyvos gyvenimas kainuos labai daug, tačiau yra pateikiama pavyzdžių ir tie pavyzdžiai nėra susiję su pačia direktyva. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgsite į direktyvos taikymos rytį, matysite, kad dauguma E, sričių, kuriuose e, direktyva turėtų būti įgyvendinta, nepatirs jokių papildomų sąnaudų ir tai turėtų būti aiškiai pasakyta. Taip pat norėčiau sužinoti, ką tuo klausimu mano komisija bei pirmininkaujanti šalis, bei kiti kolegos. Dėkuoju. Ačiū ponui Romeva. Ar komiteto nariai norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada norėčiau suteikti žodį komisijai. Komisija šiandien atstovauja Alvaro Oliveira ir Andrea Tains. Prašome. Behalf of the Commission. Thank you very much. Ačiū. Andrėjas Steindra, mano vardas ir pavardė. Dirbu direktorate teisingumo ir užsimu būtent lygaus traktavimo, vienodo traktavimo klausimais. Direktyva tebėra taryboje, taip. Norėčiau pradėti štai nuo ko. Norėčiau labai aiškiai vardinti, kad esame labai aktyviai besidomintis ir įsipareigojimus prisėmę šiuo um, dokumentu, nepaisant dėrybus iškylančių sunkumų, neskaitant sunkumų su taryba, ten reikalingas vienbalsis pritarimas dokumentui. Po visko komisija ir toliau bandys dirbti prie šio pasiūlymo ir jį padaryti viską, kad jis būtų primtas, nepaisant visų tų problemų, kurių, kurios iškyla taryboje. Sieksime konsensus šio klausimu. Na taip, pasarosius keletą metų dirbam prie šio klausimo, bet mes nesame tokie dideli pesimistai, nežinome, kad politinis peizažas gali pasikeisti. Ir jau netrukus Mes gal ir optimistiškai žvelgiam į tai, bet nepaisant to, dirbam ir dabar šiuo klausimu. Esame labai dėkingi už paramą, kurios sulaukėme iš Europos parlamento, iš šio komiteto ir ypač iš pranešėjo šiuo klausimu. Parlamentas taip pat bandė vykdyti spaudimą kitai teisėkuros institucijai. Buvo stengiamasi kad procesas nesustotų. Ir tas spaudimas savotiškai paaiškina, kodėl taryba vis dar skiria dėmesį šiam klausimui, nors dar politinis kompromisas ir nerastas. Tebe vyksta techninis darbas. Ir be abejo, jokia pirmininkaujanti valstybė nenori prisimti atsakomybės už šios direktyvos globą. Bet tiek dauguma valstybių narių, tiek taryba yra labiau už šį dokumentą, bet kol kas dėja nėra surenkama pakankamai balsų, kad, dok kad dokumentas būtų patvirtintas. E, šio dokumento pristatymo praėjusią vasarą įvyko liūdnos penktosios metinės, tai yra gulintis stalčiai dokumentas, kuris nepriimamas. E, tiesiog norėčiau pasakyti, kad ir toliau vyks darbas, vykdysim spaudimą, kad dėl dokumento būtų susitarta ir kad jis būtų patvirtintas. E, bet parlamentui, aišku, galime padėkoti už jo paramą. Dabar dėl poveikio vertinimo ar dėl papildomo poveikio vertinimo, kurį atliko Miliu LTD. Norėčiau pasakyti, kad suprantame, kad šis vertinimas yra papildomas elementas, tam ir pranešėjas, kuris padės išlaikyti gyvą diskusiją ir kuris padės turėti tvirtesnį pagrindą, kuriuo būtų galima uh, paremti šios direktyvos prieimimą. Europos komisija yra ta įstaiga, kuri pateikti poveikio vertinimą, susijusių įskaitant ir su sąnaudomis. Tai suprantu, kiek sunkumų iškils atlikti šį įvertinimą. Mes dirbome kartu su miliu, pateikime informaciją, atsižvelgiant į mūsų atliktą poveikio tyrimą. Suprantame, kiek LTD e, milijoj padirbėjo siekdama iš, e, atlikti dar išsamesnį vertinimą, papildydama mūsiškį. Nesileisiu į poveikio vertinimo detalės, bet norėčiau pasakyti keletą bendrų pastabų, kurios e, papildys tai, ką girdėjom iš milijų atstovų. Pirmiausia, norėčiau dar kartą pabrėžti tai, ką sakė ir pranešėjas, kai kalbame apie galimai e, didelės sąnaudas. Sąnaudas mes kalbame apie nedidelę dalį direktyvos. Aš manau, kad poveikio vertinimo vienas iš elementų, kurių reikėtų nepamiršti, yra toks. Turime išsiaiškinti direktyvos taikymo apriepti. Ir ten, jeigu vertinsime visą direktyvos apriepti, neturėtume konstatuoti kažkokių dides, didelių neproporcingai sąnaudų. Mes kalbame apie specifines rytis, specifinius segmentus. Na ir aišku, kad tos rytis, kur tų sąnaudų yra, yra pagalba žmonėms su negale, pagalba tokiems žmonėms apsigyventi ir panašiai. Turime patirties atlikdami poveikio įvertinimus. Ir manau, kad šiuo atveju galime pasakyti, kad čia yra ir tokių neįvertintų sričių ir čia nėra jokių tyčinių elementų. Mes tiesiog stengiamės ekonominės perspektyvos požiūrių įvertinti tas sąnaudas. Lengviausia yra paprastai įvertinti sąnaudas, e, daug sunkiau yra įvertinti gaunamą naudą. E, tenka iš, išsiaiškinti, kiek reikės išleisti lėšų, kad pasiektum vieną ar kitą tikslą. Ir ne visada kartais tarp to egzistuoja tiesioginis ryšys. Tad kartais, kaip žinia, apsimoka lėšas išleisti, jeigu duodama nauda yra ženkliai didesnė. Mes Europos komisijoje, atlikdami poveikio vertinimą, ne visada turi, vertiname tik ekonominę naudą ar ekonominės sąnaudas. E, svarbus yra ir kiti elementai atliekant vertinimą. Socialinės sąnaudos, pavyzdžiui, ir socialinė gaunama nauda yra lygiai taip pat svarbi kaip ir ekonominės sąnaudos ir ekonominė nauda. Tai štai, socialinės sąnaudos neužtikrinant lygaus traktavimo visiems, vienodų traktavimo visiems, e, būtų labai didelis, o gaunama nauda būtų labai menka. Tai ir, ir atsispindėjo taip pat ir mūsų vertinime. Pirmininkas. Mes vėluojame. Sesija turi pasibaigti 12 valandą ir turime dar vieną darbo tvarkės klausimą. Tiesiog norėjau jums tai priminti, Apibendrinkite. Kviečiau apibendrinti, e, o paskui be abejo galėtumėte ir toliau dalyvauti mūsų posėdį. Tai trumpai, sako kalbėtojas. Dar vienas dalykas, atliekant poveikio įvertinimą, e, yra tas, kad socialiniai aspektai pamirštami, bet nereik daug dėmesio skiriant ekonominiams aspektams. Tad ekonominė nauda ir sąnaudos yra daug lengviau apskaičiuojami dalykai, o socialiniai tuo tarpu nauda ir sąnaudos yra žymiai sunkiau įvertinami dalykai. Tad štai tiek būtų bendrų pastabų. Ir antra pastaba bendro pobūdžio, kurią norėčiau pasakyti, yra štai tokia. Reikia pasirinkti teisingus orientyrus, vertinant sąnaudas ir naudą E, gal, lyginant su status quo. Direktyros, direktyvos įgyventimas be abejo pareikalaus tam tikrų sąnaudų, tačiau ką mes iš to gausime, tai be abejo yra labai svarbus dalykas ir aš paveiksiu savo pasisakymą būtent tuo. Turime turėti mintie štai ką. Jau turime tam tikrus teisės aktus, egzistuoja tam tikri teisiniai pareigojimai susijęs su sritimi, kur milieu surado galimybę sąnaudoms, o būtent tai yra neįgalumas. Turime galiojančią konvenciją, kuri yra saistanti visoms valstybėms narėms. Ir poveikio vertinėme, milieu atstovai sako, kad kadangi Junktinių tautų konvenciją e, yra ratifikavusios visos valstybės narės, galėtume teikti, kad e, pirmiausia, tai yra įsipareigojimai, kuriuos prisimė valstybės narės ir kurios turi juos įgyveninti pagal Junktinių tautų konvenciją. Ir aš manau, kad e, tos sąnaudos, kurias įvertino milieu būtų tik ne, nedidelė dalim didesnės, kurias jau valstybės turėjo e, panaudoti tam, kad būtų galima gyveninti pačių pasirašytą jungtinių tautų konvenciją. Tad jau prievolės yra numatytos, tad direktyva situacijos nebepakeis, galbūt iškiltų kažkokių papildomų sąnaudų, bet labai nereikšmingų. Be abejo, visus už ir prieš šio siūlymo įvertinį yra privalu. O dėl viso kito, aš manau, pranešėjas pasakė visiškai teisingus dalykus dėl kai kurių sričių, tokius kaip direktyvos atkreiptis ir taip toliau ir panašiai. Mes kalbam apie mokestinės lengvatas, kurios nepatenka į direktyvos taikymus rytį, kalbame apie e, gatves, apie viešasias erdves. Čia irgi direktyva nepatenka į viso to apriepti. Tik norėtumėt pasakyti, kad taip svarbu nepamiršti jungtinių tautų konvencijos e, poveikio ir taip pat svarbu nepamiršti socialinės naudos, ne tik savo naudačių. Would like to make a point? Graikijos, e, kaip ir mininkančių šalies atstovai, prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad vyksta toks posėdis kaip šiandien. Jis padės atkreipti dėmesį į tas rytis, apie kurias kalbama mažiau, ar į tas rytis, kur taryba mato tam tikrų sunkumų. Sulaukime direktyvos siūlymo ir Graikija, kaip žinia, labai kūrybingai ir pozityviai žvelgia į šio klausimo nagrinėjimą. Mes pradėjome diskusijas darbo grupėje kovo mėnesio pradžioje šio klausimu. Žinau, kad laiko turite nedaug, tad pabandysiu labai trumpai. Pritariu sąnaudų analizai, kurią išdėstė Europos komisijos atstovas. E, norėčiau pridurti dar ir tokį architekto požiūrio. Aš 30 metų dirbau statybų srityje ir turiu patirties joje. Labai Svarbu įvertinti be abejo tiesioginės sąnaudas, tačiau reikia įvertinti netiesioginę gaunamą naudą atlikus tuos tam tikrus pakeitimus. Manau, kad taip pat svarbu nepamiršti štai ko. Ar kalbėtume apie geresnę prieigą prie pastatų, ar kalbėtume apie viešųjų ar privačių erdvių tvarkymą, turime neužmiršti, kad tai padės Tiem žmonėms, pavyzdžiui, lengviau integruotis į darbo rinką. Jie galės paprasčiau ir lengviau gyventi visuomenės gyvenime. Ir tai be abejo turės tam tikrą poveikį, tai gali turėti tam tikro daugiklio efektą, kurį skaičiais išreikšti gali būti pakankamai sunku. Norėčiau pasakyti, kad Graikija ir toliau dirbs prie šio klausimo, tai yra mums labai svarbus, labai rūpimas klausimas ir pabandysime padaryti viską, kad e, šis klausimas pajudėtų iš mirties taško. Ačiū, pirmininkas, dėkoju už jūsų indėlį, o dabar grįžkime prie ekspertų. Ar norėtumėt pridėti, ką nors? Ne, ponas Mulder norėjo kalbėti. Uh, Man ši tema yra nepažįstama, tačiau aš išklausiau tai, kas buvo pasakyta ir norėčiau pasveikinti pranešėją už e, jo atsidavimą šiam klausimui, jis e, pateikė man labai daug e, įdomios informacijos. Tačiau kyla klausimas štai koks. Yra viena šalis, Vokietija, kuriai kyla problemų gyvendinant direktyvą, tad norėčiau sužinoti, kokia dabartinė yra situacija dėl Vokietijos. Okay, um, well, first of all, I fully share... Kalbant apie atliktą analizę, išvada pagrindinė yra štai kokia. E, kokius kaštus mes patvir, patirtumėm, jeigu ši direktyva būtų neįgyvendinta? Ir kokią naudą mes patvir, patirtumėm, jeigu ta direktyva būtų įgyvendinta? Jeigu atliksime tų dalykų pavertin, įvertinimą, matysime, kad nauda yra didesnė ir e, patiriama laikui bėgant. E, džiugu, kad mūsų nuomonė su taryba e, sutampa ir tikiuosi, kad ta, su, ta žinia e, ta žinia bus perduota ir valstybėms narėms. O dėl Vokietijos klausimo, tai vyriausybė nenorėjo, kad direktyva nebūtų patvirtinta. Tačiau E, paradoksiška yra tai, kad daug dalykų, kurie reikalaujami pagal direktyvą, jau yra gyvendinti Vokietijoje. Taigi galiu sakyti, kad yra susidariusi labai paradoksiška situacija. Tokia situacija buvo, buvo e, esant buvusiai vyriausybei, o su nauja vyriausybė žiūrėsime, kokie bus pokyčiai šioje srityje. Aš esu optimistiškai nusiteikęs, kaip ir komisijos atstovai, kad e, trumpoje perspektyvoje e, E, viena iš būsimų pirmininkaujančių šalių e, sugebės patvirtinti šią direktyvą. Taigi tiesiog galiu gailestauti, kad e, negalėsiu viso to dalyko švęsti kaip Europos parlamento narys, bet tikrai švęsiu šį įvykį kaip paprastas ES pilietis. Norėčiau padėkoti visiems už atliktą darbą, taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai, kuri atliko suvaidino labai svarbu vaidmenį spręsdama techninės problemas, kurias įvardino pirmininkaujantys šalis. Pirmininkančios šalis keičiasi, tuo tarpu komisija turėjo atsakyti į visus klausimus, kuriuos kėlė besikeičiančios pirmininkančios šalis. Taigi, man atrodo, kad komisijos darbas šiuo atžvilgiu turi būti įvertintas. Na ir tikiuosi, kad trumpoje perspektyvoje mes galėsime pasakyti jau kitokius dalykus, nei buvo įvardinti šiandieną. Pirmininkas. E, artėjame prie šiandienos darbo pabaigos, tačiau dar turime e, vieną darbotvarkės klausimą. E, Janas Mulderis turi pristatyti e, informaciją apie misiją e, Maltoje į EASO biurą. Prašome. I I can... Dėkuoju pirmininkė. Manau, kad galiu trumpai pasakyti, kad į Maltą vyks trijų asmenų delegacija. Vyko delegacija, susitikimas buvo E, konstruktyvus, vyko susitikimai su atstovai, su ambasadoriais valstybių narių. Mes buvom informuoti apie dabartinę padėtį Maltoje. Paprastai e, buvo keičiamas informacija apie atvykstančius pabėgėlius, vyko diskusija su vietos žmonėmis, su žmonėmis, kurie uh, E, gavo prieglopsti Maltoje. Ir galiu pasakyti, kad man susidarė toks įspūdis ir misija susidarė toks įspūdis, kad ši misija vaidina vis didesnį vaidmenį, renkama informacija. Ir dabar, kai pabėgėlių skaičius nuolatos auga, ši institucija tikrai atlieka savo vaidmenį. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Matau kolegė Metsola, noriu čia klausyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Mulder už tai, kad vadovavo delegacijai taip konstruktyviai, taip gerai. Man teko garbė vykti į pirmą misiją į Maltą, kai buvau išrinkta Europos parlamentą. Iš tikrųjų buvo labai įdomu pasidomėti imigracijos ir prieglopšio klausimais Maltoje. E, susitikti su agentūros atstovais, kurie dirba labai tikslingai, kurie e, stengiasi palengvinti e, gyvenimą tiems žmonėms, kurie turi teisę į prieglobstį ir kurie dažnai keliauja iš šalies į šalį. Mes klausime, kaip šis, šis biuras gali padėti valstybėms narėms ir kaip būtų galima paskatinti valstybių narių dalymasi atsakomybę šioje srityje. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Kolega Deblasį, regis nori komentuoti ponia Gijom, gal ar dar ponas Brons, ar mokėtumėte komentuoti? Pone Brons, žodis jums. Aš norėčiau užduoti klausimą. Gal galite pateikti paaiškinimą, su kokiais žmonėmis susitikote? ir ar jie visi, na, buvo tie prieglopščio prašytojai arba a, iš vietinių organizacijų, ar sustikote su paprastais gyventojais ir kaip jie vertina situaciją. Okay. Uh, Madame Guillaume, would you like... Pone Guillaume, prašome. Je voulais juste ajouter que euh, vis-à-vis de... Norėčiau pridurti šalia to, kas jau buvo nurodyta. Biuro vaidmuo yra esminis, sprendžiant skubius reikalus ir palaikant valstybės narės, kurios susiduria su ypatingu spaudimu. Manau, kad e, tai yra būtent toks jo vaidmuo. O dar į biuro misijas įeina gale teikti paramą, ilgalaikę paramą, tiek teikiant metodus, tiek paramą, tiek patarimus o taip pat, jeigu susidurėme su specifinėmis problemomis, teikiant specifinę paramą. Pavyzdžiui, Maltoje yra ypatingas spaudimas ir čia biuras kaip tik tais ir prisideda ieškodamas sprendimų. Be kita ko, biuras dar turi paremti ilgalaikėje perspektyvoje E, prieglopščio klausimų sprendimą. Manau, kad e, tam visi pritars ir niekas neprieštaraus. Ačiū poniai Gijom, ponas Deglazijai. Yeah, thank... Taip, Aš tiesiog norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad e, nuolatos Europos parlamentas domysi ESO biuru E, misijos išvadoms mes galime pritarti. EASO biuras e, pradžioje buvo labai maža agentūra, o dabar man atrodo, kad jis įsiplėtė ir gali e, ženkliai prisidėti prie bendros ES prieglopščio politikos įgyvendinimo. Taip pat teiks paramą ypatingoms e, situacijoms pagal Dublino reglamento 33 straipsnį. Taigi ačiū Europos parlamentui iš tai, kad apsilankė Maltoje ir EASO biure. Dėkuoju. Back to you as head of delegation to EASO. Dabar vėl norėčiau suteikti žodį ponui Mulderiui. Ponas Bronksas uždavė klausimą, su kuo mes susitikome. Mes susitikome su EASO biuro darbuotojais. Taip pat buvo organizuoti susitikimai su ambasadoriais. Jie pasakojo apie sukauptą patirtį, taip pat susitikome su trim ministrais iš esamos vyriausybės, tiksliau su dviem ministrais. Taip pat sustikome ir su opozicijos atstovais. Taigi, su labai svarbiais trim e, politikais Maltoje. Buvo organizuotos taip pat ir panelės diskusijos. E, prašėme, kad jie pristatytų savo nuomonę apie ESO biurą, apie Europos parlamentą O kai dėl paprastos visuomenės, tai mm, tuose diskusijose maždaug e, na, dalyvavo ir 50 e, žmonių iš tos, e, kurie, galima sakyti, atstovavo tuos paprastus gyventojus. Taip pat buvo pristatytas vienas atvejis eritriečio atvejis, kuris paprašė prieglopščio Europoje ir dabar ketina išvykti į Junktinės Amerikos valstijas. Ir ESO biure, pavyzdžiui, bendraudami su pareigūnais, mes gavome daug informacijos apie tai, pavyzdžiui, kaip yra dirbama, kaip yra teikiama pagalba, jeigu, tarkim, valstybė narė susiduria su problemomis priemant tos prieglapščio prašytojus. Uh, Na ir kaip komisija pasakė, ESO biuras e, didėja. Ateityje greičiausiai tas biuras turės prisimti daugiau atsakomybių, tačiau e, apie tai misijos metu nebuvo kalbėta. Excusez-moi. Netaip klausėte gal kažko, gal aš netaip klausimą supratau. Žvimien. Pone Gijom. Aš norėčiau pasakyti, kad e, neminėjau galimybės plėsti biuro įgaliojimus, tik sakiau, kad į tuos įgaliojimus įeina e, skubus klausimai, pavyzdžiui, Maltos. Taip pat į biuro pareigas įeina e, na, sakykime, tokių klausimų kaip prieglopščio klausimas, sprendimas, ilgalaikė priežiūra. Na, aš ko gero netaip supratau klausimą, sako ponas Mulder. Iš tikrųjų, sunku e, visus klausimus iškelti per tokį trumpą laiką, kiek mes ten viešėjome, dvi dienas. Ir aš neišgirdau nieko, kas prieštarautų mūsų bendrai pozicijai, be abejo. Aš būčiau ko gero uždavęs tą klausimą, ar nebuvo kokiu nors netliktų pareigų ar panašiai, bet man nesusidarė toks įspūdis, kad tokių galėjo būti. Pirmininkas, jau turbūt viskas, ar ne, apie delegacijos vizitą, ačiū ponui Mulder. Užbaigėme laiku posėdį, 12 turėjome baigti darbus, 12 baigėme. Ačiū visiems ir iki sustikimo kitą savaitę. Kitą savaitę. Lybe. Sus... Libė posėdis vyks ketvirtadienį Briuselėje, 9 valandą. Visiems ačiū ir iki pasimatymo.